moterų kreipėsi prašydamas ginti jo privilegijas ir imunitetą civilinėje byloje peresnėme teisme Bukarešte. E, Pagal darbo tvarkos, darbo tvarkos taisyklės mes nukreipėme šį klausimą į e, Teisės reikalų komitetą.